Good afternoon, ladies and gentlemen. I'll open our REGI meeting for today. I... Labą dieną visiems. Tikiuosi, kad panašu susirinks ir kiti mūsų komiteto nariai. Pradėsim darbo. Ačiū atvykusiems svečiams. Pradėsime nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Turiu dvi pastabas, nes pakeisti norėtume darbo tvarkės projektą, tą, kuris buvo jums išdalintas. Pirmas pakeitimas yra puikia naujiena. Mal, pirmininkaujant į Maltą praėjusią savaitę paroj, pasiūlė Koreperui, kad, kom, kad taryba pasiektų kompromisą dėl stikinių nelaimių klausimo. Dėrybininkų neformalios diskusijos jau prasidėjo ir buvo pasakyta, kad regis dėrybų nariams kompromisas pasirodė priimtinas ir regi komiteto nariams irgi tinka tas kompromisas, dauguma jį pritars. Ačiū visiems regi nariams, kurie dalyvavo šiame procese, kai buvo keičiamas elektroniniais laiškais, diskutuojama ir panašiai. Mums tai sudarė progą perduoti mūsų signalą tarybai laiku. Ir viso to rezultatas yra tas, kad taryba atsiuntė ofi oficialų kompromiso pasiūlymą laiškų, kurį pasirašė pirmininkaujančios valstybės ambasadorius. Paskui jums buvo persiųsta tai, ta pada, tai buvo padaryta gegužės 24 dieną, trečiadienį, jums visiems, jūs gavote tą dokumentą ir į darbo tvarkę tai yra įtrauktas kaip antras balsavimo klausimas šiuo klausimu. Tai reiškia, kad galėsime iki vasaros atostogų spėsime šio klausimo nagrinėjimą užbaigti. Tad siūlau pridėti dar vieną balsavimą įtraukti į mūsų darbo tarkę. Ar jums tai priimtina, regis taip? Prašom, kolega Vanistelroj. Be abejo, mes pritarėm tam, tačiau e, be abejo reikia padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo triloge ir padėjo to kompromiso pasiekti. Mes dabar kalbame apie dviejopą naudą. Pavyko susitarti su taryba, pavyko susitarti dėl ko finansavimo ir dėl solidarumo priemonių buvo tariamasi dėl ribų, kurios turėtų siekti maksimaliai 95 procentus. Na, tai nereiškia, kad e, lėšos bus mažinamos, suprantama. Ir kompromisas tikrai yra geras. Ir galiausiai pamatysime, kad tas pozicijos turėjimas uh, padeda išspręsti tam tikrus klausimus su taryba, kurios nuomonė buvo kitokia nei mūsų iš pat pradžių. Na, sveikiname pasiekus puikių rezultatų. Pirmininkė, ačiū. Tikrai manau, kad mes galiausiai pasiekėme puikaus kompromiso. Todėl, kad buvome susitikę, kad tiksliau, kad susit, pozicijos susitiko per vidurį kažkur. Mes kalbėjom apie 100 procentų kofinansavimo ir panašiai, bet e, kalbėjom apie 5 procentų ribas. Tarybos pozicija buvo 90 procentų kofinansavimo be jokių lubų nustatymo. Kitaip tariant, e, mes kažkiek nusileidom, kažkiek nusileido kita pusė ir galiausiai turim sprendimą. Sprendimą, kuris ne labai atitiko komisijos pradinį siūlymą, E, bet šis sprendimas yra tinkamas teisėkuros proceso visiems dalyviams ir dabar e, tai galėsime prie šio klausimo dirbti daug sparčiau. Tai taip pat leis komisijai paremti regionus Italijoje, kurie buvo taip labai nukentėję dėl tų labai smarkių žemės drebėjimų. Ačiū dar kartą visiems kolegoms dalyvavusim šiame procese ir tikiuosi, kad į darbo tvarkę klaus... balsavimą dėl šio klausimo tikrai galime įtraukti. Kitas pasikeitimas darbo tvarkėje yra ne, susijęs su netokia gera naujiena. Studijos rezultatus turės pristatyti ekspertas dėl paskutinio programavimo laikotarpio ponas Ferry iš Straklaid universiteto. Turėjo atvykti rytoj ryte. Tačiau jis papuolė į tą didžiulę problemą. British Airways lėktuvų skrydžiai sutriko ir jis niekaip negali atvykti, nes negauna vietos kitame skrydyje. Mes šiaip ar taip turėsime čia posėdį Europos komisijos atstovus ir jeigu pritarsite, šį klausimą darbo tvarkėje galime išlaikyti, jį palikti ir galėsime apsikeisti nuomonėmis su Europos komisija šiuo klausimu. Ar jums tai atrodo primtina? Ar atidėsime? Prašom, ponas Anistelroj, ar turime dokumentą parengtą? Pirmininkės atsakymas. Taip, mes turime e, tą santrauką posėdžio dokumentų rinkinyje. Ponas Anmita, prašau. Aš norėčiau kad klausimas būtų atidėtas, nes su ekspertais, aišku, galėsim susitikti, bet būtų gerai nedalinti to viso darbo tarp Europos, kad susitinkame kartą su Europos komisija, kitą kartą su ekspertais. Galėtume tiesiog atidėti, kad ekspertai galėtų mums rezumuoti šios studijos esmę, kad galėtų pasakyti Europos komisijos atstovai, kad galėtume parengti integruotą požiūrį ir turėti šiek tiek vėliau. Prašom, kolega. Klausimas būtų toks. Ar ketinama kviesti ekspertus kažkada ateityje, ar, ar reikės atidėti šį dalyką? Pirmininkės atsakymas, galim suplanuoti tą susitikimą su ekspertais kitam posėdžiu, tai yra visiškai manoma. Tai ką manot, kolegos, klausė pirmininkė. Pasisakymas ne į mikrofoną. Man atrodo, kad būtų išmintinga, ko gero, pakviesti ekspertus kitą kartą. Ir dėl to yra tikslinga atidėti šį darbo tvarkės klausimų nagrinėjimą kitam posėdžiui. Tuomet pasikviesime ekspertus ir vyks pilna vertė diskusija. Ar visiems tinka toks variantas? Taip? Dėkoju. Taigi, du dalykai buvo pakeisti ir dabar ar galime patvirtinti taip pakeistą darbo atvarkę. Taip? Visiems ačiū. Pranešimų šį kartą pirmininkės nėra. Vienas iš tų pranešimų galėjo būti tai, kad į Azorų salas vyko delegacija, bet nėra pono Omaržiai, kuris turėtų pristatyti tai. Tad rytoj jisai galės irgi tai pristatyti. O dabar keliaukime prie kito darbo tarkės klausimų. Tai yra ES 2018 metų finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai. Man malonu pasveikinti pona Zigfred Mūrešan atvykus į mūsų posėdį. Ar teisingai ištariu jūsų pavardę, klausė pirmininkė. Jis yra pagrindinis biudžeto komiteto pranešėjas e, šio biudžeto klausimu. 95 procentai viso biudžeto yra tokios komisijos ponas Murešan norėtų dirbti kartu su visais komitetais, kurie atsako už atskiras politikos rytis, regė yra atsakingas už sanklaudos politiką, trečdalį tai sudaro visos Europos komisijos biudžeto, mes e, iš tikrųjų esame svarbus ir turime atitinkamai atlikti savo vaidmenį. Ir šiandien džiugu matyti kolegą. Ir čia įvyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Uh, prieš susitikdami su komisijos atstovais, su kuriais diskutuosime regis rytoj. Na, tai šiandien išklausysime pono Murešan, netgi gal šiek tiek per ankstyvas tas pasisakymas, bet vis tiek mums tai yra malonu. Ačiū pirmininkė, kolegos, laba diena. Dabar pasiekėme biudžeto procedūros tokį etapą, kai mes parlamente patvirtinome ES kitų metų biudžeto gairias. Ir tą mes padarėme kovo mėnesį. Toje ataskaitoje mes išvardinome kitų metų biudžeto politinius prioritetus. Juos mes parengėme ir patvirtiname didžią daugumą plenarinėje posėdėje. Ir taip mes aiškiai pasakėme, ko tikimės kitais metais komisijai. Taip, aš susitikau su kitais komitetais, kalbėjausi su kolegomis ir pristačiau tai, kas mums turėtų būti svarbiausia kitų metų biudžete. Bet svarbiausia, aš norėčiau jūsų išklausyti, kokie yra tie svarbiausi klausimai, sritis, kaip jūs pirmininkė sakėte, tų sričių yra daug, todėl lauksiu šios dienos diskusijų. Ir jau nuo pat metų pradžios buvo pradėtas tas bendradarbiavimas dar prieš komisijai paskelbent biudžeto projektą. Mes pradėjome tuos pokalbius ir man kaip bendrajam pranešėjui dėrybose su komisija bei taryba labai svarbu tiesiog žinoti, kas jūsų manimų yra mūsų prioritetai pagal mūsų tą atsakomybę. Taigi, kaip sakiau, du dalykai. Aš diskutuoju su visais komitetais dar šią savaitę ir rytoj Europos komisija pristatys kitų metų biudžeto projektą. Mes patvirtinome e, gairių pranešimą, nustatėme prioritetus ir dabar komisija pristatys savo planą, paskui bus nagrinėjimas komitetuose. Taigi mes nustatome savo poziciją ir paskiau jau rudenį taryboje prasidės e, taikymo procedūra rudenį ir visi parlamento komitetai parengs savo nuomonės, kuria, į kurias aš pasistengsiu atsižvelgti. Kokie kitų metų biudžeto prioritetai? Išvardinau du pagrindinius prioritetus mano supratimu, ir, kurie yra svarbiausi. Tai yra augimas ir darbo vietos ir antra saugumas, piliečių um, saugumo užtikrinimas. Tai yra tie du prioritetai, ko uh, iš mūsų tikisi Europos piliečiai. Kaip tai pasiekti? Uh, dėl ekonomikos saugimo ir darbo vietų kūrimo, pirmiausia, mums reikia užtikrinti tvarų augimą. Mūsų ekonomikos turi būti konkurencingos, patrauklios privačiam sektoriai, nes būtent tokiu būdu yra kūriamos naujos darbo vietos. Reikia naujų infrastruktūrų mokslinių tyrimų, inovacijų, Horizontas 2020, smulkus ir vidutinis verslas, jiems skirtos programos. Štai kas yra svarbu. Taip pat pasisakau už Europos užimtumo iniciatyvos finansavimo testinumą, nes tai yra svarbu Europai. Ir antra vertus, turime būti atviri ir išklausyti auditorumų e, išsakytų pasiūlymų nes e, siekiant e, to progreso jaunimo užimtumo iniciatyvą dar galima tobulinti. Taigi reikia ją naujinti ir pasimokyti iš dviejų, trijų metų patirties. Kitas projektas yra Erasmus programa. Tai nėra tik tai studentų mainų programa, nes tyrimai rodo, ne, kad 60 procentų darbdavių vertina įdarbindami jaunimą jų Erasmus patirtį. Taigi tai nėra vien tik tai studentų mainų programa. Tai taip pat padidina e, jaunimo patrauklumą užimtumo rinkoje. Todėl akivaizdu, kad e, daugiau šansų įgyti rasti naują darbą. Toliau. Piliečių saugumas, būkime sąžingi, nes dabartiniai ištekliai yra pakankamai riboti. Dėl to turime pasvarstyti, ko mes galime pasiekti su tokiais ribotais ištekliais. Todėl manau, kad ES agentūros, kurios atsakingos teisingumo ir vidaus reikalų srityje, turi būti remiamos ir toliau. Su pakankamai mažomis lėšomis mes galime pasiekti pridėtinės vertės piliečių saugumo bei sienų apsaugos srityje. Taigi Frontex, Europolas, Euro, Eurojustas gali būti gali gauti didesnį biudžetą, įdarbinti naujų darbuotojų ir labai norėtųsi, kad tos agentūros tarpusavį bendradarbiauti. Taip pat e, palaikau Europos komisijos e, saugumo bendradarbiavimo iniciatyvą. Labai aiškiai noriu pasakyti, yra saugumo bei e, mokslinio tyrimų srityje taip vadinama masto ekonomika. Jeigu mes siekiame pažangos, tai užuot išleidus to siekiant išleisti tiek pat lėšų visose 28 e, šalyse ir pasiekti tokių pačių rezultatų, mes turime optimizuoti e, finansinius e, išteklius. Ir tai tikrai neprieštarauja mūsų įsipareigojimams NATO, kuri nuolat reikalauja, kad mes didintume savo išlaidas gynybai. Aš taip pat mastau apie mūsų artimiausius kaimynus rytuose ir pietuose, nes es tikrai nėra tokių saugių kaimynių nei pietuose, nei rytuose, kaip pavyzdžiui Ukraina, Gruzija, Moldova. Tai yra to šalis, kurias mes turime palaikyti, kurios uh, vis daugiau susiduria su e, Rusijos aktyviais veiksmais. Bet taip pat yra ir pietinė dimensija, tai yra Jordanas, Libija, Libanas. Tai yra to šalis, per kurias driekėsi migracijos e, keliai į ES. Taigi bendradarbiavimas su šiomis šalimis užtikrintų tų srautų e, sumažinimą ir uh, reikštų didesnį saugumą Europai. Tai yra tokie mūsų prioritetai. Taip pat gairių ataskaita labai aiškiai pabrėžia, kad regioninė politika yra viena iš pagrindinių investavimo priemonių ES. Tai yra mm, taip pat neprimtina, kad e, finansavimas būtų mažinamas. Tai yra svarbi žinia šiam komitetui. Jeigu yra naujos sritis, kuriuose yra išleidžiamos ES lėšus ir e, kuomet mes 20 metų finansiniai, finansiniai programai dar nesame numatę lėšų, tai tai neturėtų e, sutrukdyti dabartinių projektų vykdymo. Tas pats pasakytina ir apie nelegalią migraciją bei pabėgėlių krizę. Tai yra naujos rytis, tačiau jos neturėtų paralyžuoti dabar vykdomų regioninės politikos projektų. Kaip jau sakiau, inovacijos ir yra vienas iš pagrindinių faktorių siekiant sukurti naujas darbo vietas. Dėl pernykščio biudžeto, tai a, e, mokėjimo asignavimai e, nebuvo taip sklandžiai įgyvendinami, Tačiau aš tikiuosi, kad situacija pasikeis 18 metų biudžete, nes programos e, jau praktiškai sieks penktuosius įgyvendinimo metus ir pastaruoju metu e, situacija daugelėje šalių yra nebloga. Bulgarija, Čekijos Respublika, Lenkija, Niderlandai, Švedija, to šalis, kurios e, kol kas e, nelabai demonstruoja gerus rezultatus, bet e, Rumunija yra pasiekę neblogų rezultatų. Taigi komisijai kvietimas dirbti kartu su šiomis šalimis, kad būtų išnaudojamos, išnaudojami visi asignavimai dar iki šių metų pabaigos, kad programos nenutrūktų ir dar būtų gyvenimus kitais metais. Labai tikiuosi, kad lėšos bus skirtos ir kitiems metams. Ir tikrai, jeigu e, Europa nesugebės iš savo lėšų įgyvendinti projektų, tai bus blogas signalas tiek pasauliu, tiek privačiam sektoriu. Turime to vengti. Dabar dėl nesumokėtų projektų. 17 metų pradžioje tai siekia 2,3 milijardo eurų. Tai yra labai daug. 14-15 metais e, suma siekia tik tai 25 milijonus. Dabargi mes sumažinome skolą, tačiau siekiant išvengti to efekto, kurį matėme 13, 14 ir 15 metais, dabar mes sugebame sumokėti savo sąskaitas ir aišku yra problemų, bet turime siekti, kad kitais metais e, mes pasistengtume, nes priešingų, me, priešingų atveju DFP gali būti e, su didelė skola. Taigi mes galime situaciją patobulinti, jeigu pa, patobulinsime taip pat ir savo valdymo principus. Taigi, kaip jau sakiau pradžioje, pirmininkė, regioninė politika yra vienas iš pagrindinių investicinių instrumentų ir gairėse tas yra labai aiškiai pabrėžta ir valdymo institucijos e, turi atlikti savo įgaliojimus ir e, užtikrinti pinigų srautus. Buvo nurodyta 15 bandomųjų projektų, kurie buvo nurodyti iki gegužės 31 dienos. Mes visus juos e, gavome ir išsiuntėme komisijai. Dabartinė procedūra yra tokia, kad komisija turi mums e, atsiųsti pradinį įvertinimą su e, projektų tam tikrų projektams skirtais balais ir tuomet me, e, mes jau nuspręsime, ką finansuoti, bet pasiremsime komisijos tuo pradiniu vertinimu. Viskas priklausys nuo komisijos e, surinktų paskirtų balų. Kuo balas aukštesnis, tuo didesnį šansai gauti finansavimą. Taigi, pirmiausia, mes e, atsižvelgsime e, į tuos projektus, kuriems komisija bus skyrusi aukštus balus. Taigi tiek iš mano pusės. Kai kalbam, kalbant apie mokėjimus arba pinigų srautus valstybėse narise, tai mes labai norėtume, aš norėčiau, kad e, mes gautume kiek įmanoma daugiau informacijos ir kad aš ją turėčiau ir tai bus man naudinga būsimose dėrybose su taryba. Dėkoju už detalų situacijos pristatymą. Turiu štai sąrašą kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Aš savo poziciją išdėstysiu pabaigoje, aš esu regi komiteto pranešėja šiuo klausimu ir tikiuosi, kad viso proceso metu palaikysime draugiškus ryšius. Kolegai Vanys Telroj žodis. Ponas Polčiak tiesa prieš tai dar pasisakys. Dėkoju už man suteiktą žodį. Aš taip pat norėčiau tarti porą žodžių dėl 2018 metų biudžeto ir išsakyti keletą pastabų. Sutinku, kad vardan ekonominio augimo ir darbo vietų sukūrimo reikia išlaikyti tokį biudžetą. Svarbiausia yra atremti Europai tenkančius iššūkius - migracijos krizė, humanitarinė krizė. Europai tai yra didžiulis iššūkis. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokia išlaidų dalis yra skiriama būtent šioms problemams taisyti. reikėtų taip pat pagalvoti jeigu, apie tai, kad jeigu problemos aštrėtų, kaip galima numatytas išlaidas didinti. Erasmusas yra puikia programa ir ją reikia toliau skatinti. Žmonės, kurie joje dalyvavo, gauna labai vertingus diplomus. Taigi reikia toliau viską tęsti, pridėti 27 milijonus eurų, laikytis visų garantijų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikalingas didesnis lankstumas, o taip pat didesni finansiniai ištekliai, atsargos. Reikėtų labai atsižvelgti į tai, kokios konkrečiai sritis reikalauja didesnių išlaidų, todėl lankstumas čia labai pasitarnautų. Dar kalbant apie biudžetą, manau, kad labai aktualu būtų administracinių sąnaudų mažinimas. Nes juk taryba taip pat norėtų, kad administracinės išlaidos būtų mažinamos, taip pat būtų mažinami ir valdymo kaštai. Tad norėčiau paklausti, kokioje padėtyje mes esame šiuo požiūriu. Ar galima, pavyzdžiui, 2018 metams sumažinti administracinės išlaidas? Taip pat norėčiau pabrėžti, kad iš Europos sąjungos pusės yra didžiuliai įsipareigojimai, daugiau negu 3 milijardai eurų, tai yra tikrai puiku. Tačiau reikėtų ir toliau dėti panašias pastangas ir užtikrinti, kad per ateinančius dviejus metus situacija ne, neblogėtų. Ponas Von, ponas Pirinski yra šešnis pranešėjas iš socialdemokratų frakcijos. Jis vėluos, tad prašė jo vardu pateikti e, jo nuomonę. Ačiū pranešėjai už, už pateiktas gairias. Jis. Ačiū, ačiū kolegų, kuris atėjo reikia komitetą pateikti savo matymų, savo išvalgų. Gairėse buvo pasakyta daug įdomių dalykų ir iš tikrųjų svarbu, kad regioninės plėtros politika nestokotų resursų 2018 metais. Regi pranešėjas turėtų pasakyti, kad regionų plėtros politika, regionų politika yra esminė, jeigu norime uh, paskatinti darbo vietų augimą, užimtumą, ekonomikos atsigavimą. Visą tai yra labai svarbu, tai turės įtakos visai politikai. Tai yra taip pat ir tos politikos rytis, kurios yra matomiausias, vis labiau žmonių tai padeda suprasti, ką konkrečiai daro ir jiems atneša Europos Sąjunga. Ilgus metus to matymo trūko. Tad iš tikrųjų tas finansavimas uh, E, taip pat turėtų būti matomas kuo daugiau piliečių, kaip sakė parnešėjas. Svarbu, e, svarbu yra ne tiek, kad tas e, startas buvo nelabai sklandus, kad finansavimo trūko. Dabar problemos turėtų spręstis. Tos problemos tęsiasi tam tikrą metų skaičių ir pradžioj kartais taip nutinka. Valstybės narės veikia komisija, komisijagi valstybės narės, bet taip jau paprastai atsitinka, kad tų vėlavimų būna. 86 procentai to biudžeto jau buvo paskirta, jeigu teisingai suprantame. Ir dabar mums reikia pasižiūrėti, ar turėtų padidėti, daugiau prašymų komisija turėtų gauti sanglaudos politikai, daugiau turėtų būti prašymų finansavimui apskritai. Ir labai svarbu, kad sanglaudos politikai būtų skiriama pakankamai išteklių 2018 metais. Komisijos biudžeto projekte uh, E, apie tai kalbama, prasidės darybos ir jos bus tikrai nelabai lengvos. Ir kasmet vyksta labai rimtas mūšis tarp tarybos ir parlamento, kalbant apie mokėjimų, įsipareigojimų mokėjimams rytį. Tai bus ir dabar. Žinome, kad Junktinė karalystė e, nebebus ES narė, ji kai reikės kalbėti apie biudžeto padidinamą, aišku, kad pasisakys labai santūriai. Na, visą tai, ko gero pranešėjai žino, bet taip pat reikės reikia, nepamiršti, kad susidursime su esminiais dalykais, reikės labai ryštingiams būti, e, labai rimtai kovoti tas visas kovas. Tai yra labai svarbu mums visiems. Mes naudosimės struktūriniais fondais, dar kitais metais jie bus naudojami, skaitant ir Junktinę karalystę. Tad labai svarbu, kad būtų pakankamai numatyta lėšų įsipareigojimams mokėjimams. Ne viskas bus lengva, bet tikiuosi, kad biudžeto komiteto pranešėjas e, palikęs mūsų posėdį galės perduoti mūsų tvirtą ir aiškę nuomonę kitiems dirbantiems prie šio pranešimo. Europos parlamentas dabar jau bent jau kovoja už reikiamą biudžetą, tinkamą biudžetą sanglus politikai 2018 metams. Ačiū, kolega, kolegė Tomašyč, prašom, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Mūsų šešėlinis pranašėjas dėja negalėjo dalyvauti posėdė, todėl aš kalbu vietoj jo. Mes puikiai suvokiame, kad yra tas biudžeto deficitas, kuris kaip tik ir sustabdė asignavimų išmokėjimus. Ir tai atsiliepia dabar vykdomoms problemams. Ir akivaizdu, kad tai stabdo ekonomikos augimą. Mes turime šitą bėdą kažkokiu būdu spręsti, kad problemos nesikartotų kitais metais. Kągi, mes iš girdėjome, kad pranešėjas pabrėžė kai kurios aspektus, kurie reik, svarbus mūsų komitetui ir aš taip pat dėkoju kolegoms kurie įsakė savo poziciją. Mes e, tik tokiu būdu suformuosime labai tvarę, stiprią nuomonę. Aišku, pirmiausia, labai dėkoju, kad atėjote į mūsų komitetą prieš svarstant šį klausimą biudžeto komitete. Mums tai yra labai svarbu įsiaiškinti, mm, kaip vyksta 17 metų biudžeto įgyvendinimas. Mūsų pozicija yra aiški, tikimės, kad jinai taip pat nepakis ir 18 metų biudžetui. Kaip kolega taip pat minėjo, mes pabrėšime, kad tos gairės, kurias palaikė Europos parlamentas dar kovo mėnesį, turi būti pagrindu, kuriant 18 metų biudžetą, nes sąglaudos politikoje labai svarbu atsižvelgti į gairėse numatytus principus. Antra, noriu pabrėžti, kad ES biudžetas taip pat turi atspindėti tuos prioritetus, kurie svarbus šiuo metu ES. Todėl palaikau jūsų nuomonę, kad reikia dviejų krypčių. Tai yra darbo vietų augimo bei saugumo krypčių. Dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, tai sąglaudos politikos instrumentai ir yra tie pagrindiniai elementai, kurie prie to prisideda. Todėl labai svarbu pasistengti, kad 18 e, metais nebūtų sumažintas sanglaudos politikos finansavimas. Jau 17 lėšos buvo mažos, todėl jeigu padidėtų įmokos iš valstybių, narių, e, tai susidarytų situacija, kuri jau buvo prieš keletą metų. Todėl mes turime labai atidžiai e, stebėti, kad valstybės narės e, sumokėtų savo įmokas ir nenukentėtų sąnaudos politikos lėšus. Ir mes įvykdytume savo įsipareigojimus valstybėms narėms. Mes tikrai manome, kad komisija turėtų ir toliau e, įgyvendinti biudžetą remdamasi dabartiniais rezultatais. Noriu taip pat pabrėžti, jog būtina prastinti taisyklės. Mes komitete labai turime aiškę poziciją dėl supaprastinimo. Ta mes įsakėme e, omnibuso dosie kuri susijusi su 14-20 metų finansiniu reglamentu, tai dar kartą norim priminti, kad tuos principas yra svarbus biudžeto įgyvendinimą. Prioritetai - tai žinoma investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, išmanios investicijos, infrastruktūra, inovacijos, moksliniai tyrimai, parama e, smulkiam ir vidutiniam verslui, Čia noriu pabrėžti, kad Europos strateginių investicijų fondas, kaip ir jūs e, paminėjote, yra vienas iš svarbiausių mm, instrumentų telkiantis privatų sektorių ir jo finansavimą. Ir pabaigai noriu pažymėti, kad e, reikia siekti didesnės sinergijos ir papildomumo ES biudžeto įgyvendinimui. Tas papildomumas bei tarp Europos struktūrinių investicinių fondų, Europos strateginių investicijų fondo ir kitų ES fondų bei nacionalinių programų. Tai galėtų paskatinti investicijas. Reikia tikslingesnių programų ir padidinti Europos struktūrinių investicinių fondų matomumą. Taip pat e, investicijos pagal EFSI ir kitas programas taip pat turi prisidėti siekiančio tikslo. Todėl dalis mano pasiūlymo yra ta, kad aš e, kartu su šešėliniais pranešėjais labai tikiuosi, jog parengsime mūsų komiteto vardu e, gerą nuomonę. Dabar žodis Vanistelroj. Kolegos jau išsakė savo poziciją ir jūs, pirmininkė, taip pat pakomentavote. Aš norėčiau dar iš nu, savo pusės pasakyti, kad mes e, kalbame apie biudžeto lankstumą. Turime atsižvelgti į naujus iššūkius, į naujus e, nauja situacija. Ir mums pavyko tai padaryti. Buvo pasiektas sustarimas dėl e, nacionalinių e, gamtinių nelaimių ir mes tą pasistengėme padaryti nesustabdydami nacionalinių programų vykdymų. Mes taip pat e, patvirtinome migracijos reglamentą, naują reglamentą. Taigi Kaip jūs teisingai pastebėjote, turime orientuotis į tikslus. Ekonomikos augimas, darbo vietos, saugumas. Taip, į tai mes turime atsižvelgti. Tų prioritetų nusistatymas reiškia, kad mes jų siekiame ir turbūt pasieksime. Antra, ką norėjau pasakyti, tai jeigu jūs norite sustiprinti sanglodos politiką, Tai kai kas pasisako už EFSI, kad EFSI geriausiai panaudos privačias lėšas, aš taip nemanau. Aš sakyčiau, kad reikia sukurti prielaidas ekonomikos augimui, kad e, mes prisitaikytume tiek regionuose, tiek miestuose ir pasirinktume integruotą požiūrį. Inovacijos, žinios, tvarūs ilgalaikiai tikslai ir kiti dalykai. Jūs teisingai pastebėjote, kad norime sustiprinti horizontas 2020. Žinios ir inovacijos. Taip, bet mums reikia ir mm, to nusileidimo, taip vadinamo nusileidimo tako, kad kad būtų kuriamos tos inovacijos, pridėtinė vertė, kad stiprėtų eksportas. Taigi yra, sakykime, automobilis, auti, automobilio ratai, nesvarbu kokios tai būtų markės automobilis, bet turime žiūrėti, kur jisai važiuoja ir kokie kryptimi uh, turime to laikytis integruoto požiūrio. Taip, aš suprantu, kad jūs esate ekspertai, bet, e, pavyzdžiui, aš jau girdėjau pernai, kad kai vyko darybos dėl 17 metų biudžeto, tai valstybių įnašai į biudžetą sumažėjo. Bet jeigu įsipareigojimai nesikeičia, tai situacija gali tiesiog e, susikomplikuoti, nes dėl tų įmokų nesumokėjimo situacija gali blogėti. Todėl kaip, kaip padaryti, kad valstybės laikytųsi tų įsipareigojimų. Ir panašu, kad 18 metais galime tų problemų turėti dar daugiau. Toliau, pirmininkė kalbėjo apie e, įgyvendinimą. Mes šiek tiek e, pakeitėme eksantę sąlygas ir kitus dalykus ir atrodo situacija gerėja. Ir toliau e, asignavimai pagal rezultatus. Dar kitas principas. Bet tai yra keistoka. Jūs sakėte, kad kai kurios valstybės, e, tiek jų valdymo struktūra, tiek e, lėšų panaudojimas yra geras. Bet kodėl reikia laukti 18 metų ir kodėl reikia sulaukti tų um, um, įvertinimo, tų rezultatų pasiekimo, kad galiausiai pinigai būtų e, suteikti. Nes tos šalis, kurios e, jau pradėjo e, projektus, e, turėtų juos tęsti ir 18 metais, tai yra metai prieš rinkimus. Jeigu jūs pasiekite gerų rezultatų, jūs galite ir toliau naudotis lėšomis. Nes priešingų atveju mes atidėsime, taip sakant, 21 milijardą eurų į šalį, jį užkonservuosime. Jeigu reikės, tai tuo tikslu mes esame pasiruošę keisti ir reglamentus. Ačiū, Damato, ne. Gal dar kas nors? Ne. Morišan, žodis jums. Dėkoju. Pirmiausia, žodis dėl tų konkrečių skaičių, dėl įvairių išlaidų kategorijų, administracinių išlaidų. Dabar mes esam pasiekę tam tikrą sutarimą dėl politinių prioritetų. Apie skaičius dar nebuvo kalbama 2016 metų biudžete. Tai atsitiks rytoj, kai biudžeto projektą pateiks Europos komisija. Mes turime patvirtinę gairias, Mes esame tik tai šiaip pasakę, ką turime sustiprinti, kurias rytį, kur tikimės komisija skirs daugiausia lėšų. Na, tikimės, kad rytoj ateis tas laikas jau, kai jau dabar pradėsime labai konkrečiai dėrėtis. Dėl Junktinės karalystės. 2018 metais e, Junktinė karalystė dar bus ES narė, tai jai teks visos pareigos ir teisės ir mokėti įmokas į ES biudžetą ir gauti uh, naudą iš viso to. Tai yra tas rytis, kai tenka kalbėti apie būsimus ES ir Junktinės karalystės santykius. Bet kol kas 2011 metų biudžetui tas e, Junktinės karalystės pasitraukimas neturi turėti jokio poveikio. Na, bus tam tikro netiesioginio poveikio. Mes turime tokį surimą tarp Europos parlamento ir tarybos e, periodiškai peržiūrėti daugiametę finansinę programą. Europos parlamentas darbą atliko. Mes manome, kad e, kompromisas nebuvo idealus, bet mes jį patvirtinom parlamente, jį turėjo patvirtinti taryba, bet e, blokavo šį siekį Jungtinė karalystė, nenorėjo, kad tai būtų daroma iki rinkimų šioje šalyje. E, daugiametės finansinės programos peržiūra vėluos 2-3 mėnesius, tai nebus dramatiškas dalykas, bet jeigu vėluotų daugiau, pasikeitimai būtų reikšmingi. Biudžeto prioritetai 2018 metams bus šiek tiek skirtingi nuo to, ką mes 2013 būtume numatę. Tuomet dar nebuvo galima numatyti migracijos krizės, saugumo, terorizmų, e, išpolių galimybės. E, o dabar tie dalykai, tai vyksta, jūs turime atsižvelgti. Daugiametės finansinės programos peržiūra reiškia, kad reikės sustiprinti e, programas susijusias su e, tinklų sujungimo priemonės įdėgymu. Horizontų 2020 EFSI buvo įkurtas kaip puikia priemonė, bet e, tai aišku negali pakeisti sanglaudos politikos. Aš pritariu nuo pat pradžių tos priemonės sukūrimui mes turėsim galimybę daugiau padėti privačiam verslui. Be abejo, FC geras dalykas, tačiau sanglaudos politikos jis neturėtų pakeisti. E, reikia tokios, tokmetės nacinės programos peržiūros, kad būtų sustiprintos svarbiausios tos programos, jų finansavimas ir visa tai pasitarnautų ir jungtiniai karalystiai. nes horizontas 2020 gaus daugiausia lėšų ir tuo daugiausia pasinaudos Junktinė karalystė, kur yra daug puikių universitetų. Mes manome, kad visa tai bus reikšmingas žingsnis pirmin, tačiau peržiūra turi įvykti. Junktinė karalystė blokuoja e, šį žingsnį. Tai, aišku, sudaro tam tikro netikrumo kitų metų ES biudžetą planuojant. Reikėtų taip pat didesnio lankstumo. Manau, kad kiekvieną kartą nuo daugiametės finansinės programos pradžios buvo kalbama apie tai, kad lankstumo reikia turėti daugiau. E, mes turim skirti 5 milijardus eurų Turkijai iš ES biudžeto ir paskui e, paaiškėjo, kad jis turimas milijardų. Turkijos e, pabėgėlių problemų sprendimo fondas, įvairios kitos programos neturi patirti pavojus. Mūsų pozicija yra tokia, biudžeto, stru, biudžeto problemos turi būti vertinamos labai rimtai. į Europos parlamento poziciją turėtų būti labai rimtai atsižvelgiama ir tai, dėl ko susitarta, neturėtų nukentėti. Esu sakęs tai ne kartą. Visos diskusijos metu aš jau sakiau, kad yra diskutuojama su Europos komisija ir Mes turime e, sulaukti labai rimto požiūrio į mūsų pateiktas pastabas. Ir aš tikiuosi, kad e, iš tikrųjų bus rimtas sprendimas supaprastinti taisyklės. Apie jų sudėtingumą kalbama daugelį posėdžių, daugelį formų. Verslininkai mini tokią naštą kurią ant jų pečių užkelia nebūtinai Europos Sąjunga. Net, ir ne dėl to ta našta patiriama dėl to, kad nėra pinigų. Tiesiog e, taisyklės yra labai sudėtingos. Ir be abejo, įsipareigojimai mokėjimams, e, įsipareigojimai signavimams yra tie dalykai, dėl kurių reikėtų susitarti. E, lėšų įsisavinimas yra viena iš aktualiausių problemų. Mm, nes jeigu taip nebus, tai atsiranda atidėjimų pavojus. Ir jūs teisingai sakote, kyla ir politinės rizikos. Po 2019 metų, kai bus įsikalios 50 straipsnis, matome, kad lėšų trūkumas didės, bet dabar įsipareigojimai yra tokie, kokie yra, valstybės narės visos turi laikytis prisimtų įsipareigojimų iki 2020 metų. Tačiau lėšų įsisavinimas daugelį valstybių narių e, tampa sklandesnis, nes atsiranda valdymo struktūros, kai kuriuose šalyse jos dar nėra kredituotos ir kažko laukiama. Tačiau procesas vyksta ir optimizmo esama. Tikslas turėtų būti toks, kad valdančios struktūros būtų iki metų pabaigos akredituotos. Ačiū Jums už Jūsų išvalgas, už pastabas, kurios bus labai naudingos, kurias pasižymėjau ir tikiuosi, kad tęsis dialogas e, tarp mūsų ir po to, kai savo projektą pateiks Europos komisija. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Norėčiau patikinti, kad tikrai mūsų bendradarbiavimas tęsis, tikrai dirbsime kartu, rengdami savo poziciją. Ačiū, kad atvykote į regi komiteto posėdį. Na ir sėkmės rengiant pranešimą. O dabar tęsime posėdį. Kitas darbo tvarkės klausimas yra finansinės struktūros keitimas, biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas. Kolega Bokovič yra mūsų pranešėjas šios nuomonės klausimu. Jums suteiksiu žodį pirmiausia. Jau pasiūlėme terminą, iki kada galima teikti pakeitimus, tai yra 17 metų birželio pirmą dieną. Kadangi nieks neprieštarauja ar aktyviai nereaguoja, manykim, kad visiems tai tinka. Balsuosime kitą posėdį e, birželio pabaigoje. O dabar, ponė Bogovič, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2014 gegužės mėnesį pasirodė reglamentas numeris 560-2014, kuriuo buvo sukurta biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė. Viena vertus, ją ja, sukūrė įmonės, kurios sudarė tą konsorciumą ir kita vertus Europos Sąjunga. Tikslas buvo tinkamai paskirstyti Europos Sąjungos lėšas dešimties metų laikotarpiui. Projektas vyks iki 2024, reikės 975 milijonus Europos Sąjungos įnašo padalinti. E, konsorciumas turi pateikti 2730 milijonų finansavimą. konsorciumo įmonės įneša lėšas į savo konsorciumą, dalis finansavimo yra perkeliama į BPS bendrąją įmonę. Ten žiūrima, ar tos pateiktos lėšus yra tinkamos ir finansavimas pateikiamas koncer, koncerno šito konsorciumo įmonėms. Įmonės šią įmonę turėjo problemų įnešti lėšas ir jas gauti atgal. Ir dėl to konsorciumas pasiūlė, kad būtų BPS bendrosios įmonės e, statutas pakeistas. Įmonės turėtų turėti galimybę finansuoti projektus tiesiogiai ir pateikti dalį įnašų e, įvairiems projektams. Tai buvo peržiūrėta ir dabar buvo pasiektas sutarimas, nes situacija būtų stabilesnė, įmonės galėtų priimti paprasčiau sprendimus jei dėl to tai, tai būtų patvirtinta. Ir biologinės pramonės sektorių įmonės galėtų irgi sklandžiau veikti. Aš remiu šį variantą, manau, kad tai būtų teigiamas pasikeitimas susijęs su taisyklių supaprastinimu pirmiausia, kaip jau sakiau, šioje srityje įmonės veiktų e, tvirčiau, sklandžiau ir įmonės turėtų pateikti visą reikalingą finansavimą šiai bendrai įmoniai pagal numatytus atskirus projektus. Mes esame šiuo klausimu vadovaujantis komitetas, mes renksime nuomonę ir žiūrėsime, kokios yra šios bendros įmonės finansavimo taisyklės ir ką galime pagerinti. Mes taip pat galime surenkti ir viešuosius klausimus E, tą patarysime dar šiemet, galėtų atvykti Europos komisijos atstovai, suinteresuoti subjektai šiuo klausimu. Ir manyčiau, kad tai mums padėtų susidaryti geresnį vaizdą apie tai, apie ką kalbama šiuose projektuose, kurie yra tokie svarbus šiam sektoriui. O svarbiausia būtų iškastinius resursus pakeisti biologiniais ištekliais. Na ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra žiedinės ekonomikos labai svarbus ramstis. Dėkui, pirmininkė, dėkoju. Kolega Dančila yra vienas iš šešėlinių pranešėjų. Norėtume pasisakyti, prašau, kolega. Na, prašedinta. Uniunea Europeană și-a propus în cadrul programului de cercetare și inovare. Europos Sąjunga E, bioindustrijos mokslinių tyrimų srityje, o taip pat e, Horizontas 2020 programoje, kuri apima inovacijas 14-20 metams, turi nusistačiusi tikslą vystyti biologinę pramoninę stambių mastų. Šis sektorius yra labai svarbus bioekonomikos uh, sektorius ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ir todėl jis gali labai paspartinti valstybių narių ekonominį augimą, sukurti daugiau darbo vietų ir padėti siekti išmanaus, tvaraus augimo bei tokio augimo, kuris būtų įtraukčiai palankus iki 2020 metų bei e, galėtų skatinti CO2 išmetimų mažinimą. Pro, ponas pranešėjas jau sakė, kad ši, čia, čia kalbame apie e, privačią ir privataus ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimą, e, kuris būtų vertinamas daugiau negu 3,5 milijardų eurų. Kad, taigi, novatoriškos technologijos galėtų labai kovoti su e, klimato kaita bei tausoti aplinką, o Europos sąjungos politika galėtų būti mažiau priklausoma nuo iškastinio kūro. Dar daugiau 2017 metais 25 oro 25 e, oro vežėjai sutiko maišyti alternatyvų kūrą ir tradicinį kūrą tas alternatyvus kūras galėtų būti gaminamas Europoje, e, jo gamybos mastai galėtų būti labai nemaži ir tai galėtų taip būti vienas iš sprendimų e, aviacijos sektoriui mažinti CO2 išmetimus. Iki šiol e, bioekonomika ekonomika. Mes e, norime, kad biotehnologijos vystųsi kaip galima greičiau negu tradiciniai sektoriai, nes Europa turi atitinkamas E, pajėgas, atitinkamą potencialą ir jį gali vystyti. Komisijos pasiūlymai įvairūs variantai siūlomi e, labai palankus biotehnologijų pramonį 2020 metų horizonte ir taip pat palankus privataus bei valstybinio sektoriaus e, bendradarbiavimui. Tai tokiu būdu krypstama prie naujos pramoninės politikos. Aš sutinku, kad, gal, kad turi būti mm, dengiami kai kurie kaštai iš pramonininkų e, pusės, ne tik e, iš e, konsorcimų ar bendrų įmonių. Šiuo metu yra visa eilė pramonės įmonių, kurios yra pasirengusios dalyvauti individualiuose projektuose. Norėčiau priminti, kad toks sprendimas jau buvo priimtas mm, bendros įmonės atveju, tos įmonės, kuri e, gamina inovacinius vaistus. Ir tokį pasiūlymą, kurį pateikė pranešėjas, galiu tik paremti. Ačiū. Kiti šešėliniai pranešėjai pastama ponios Mato. Pone Damato. Ačiū pirmininkė. Privataus ir viešojo sektoriaus e, bendradarbiavimas biologinės pramonės sektorioje turėtų pristėti prie didinės vertės e, kūrimo, e, išnaudojant ribotus biologinius išteklius ir taip pat garantuojant darbo vietas. Tačiau E, teigiama, kad bioekonomika gali prisidėti prie e, CO2 sumažinimo, bet taip pat e, gali prisidėti prie šest padidinimo ir to mes negalime nepastebėti. Yra tam tikri techniniai duomenys ir mes negalime prisidėti prie žalos aplinkai. Todėl e, turime remti taip pat ir valstybės narės, kurios e, savo ekonomiką dar grindžia iškastiniu kūru ir e, bando persiorientuoti. Palaikau pranešėjo nuomonę, kad reikia ieškoti to uh, atsakymo į abejonės, kurias kol kas e, kelia tie moksliniai tyrimai. Tos bendros įmonės e, finansavimas turėtų būti susijęs su naudos, tiesiogiai naudos gavėjais. Nes priešingų atveju susidaro tikrai uh, lobizmo uždaras ratas ir atidaromos durys politikų kišimuisi. Ta prasme, aš pateiksiu savo pasiūlymus e, tarybos e, pasiūlymui ir e, pasakysiu už inovacijas ir mokslinius tyrimus. Dėkuoju, toliau Vandis Telrojus. Jūs atrodo prašyti žodžių. Taip. Taip, keli pastebėjimai. Pirmiausia, grįžtu prie jūsų paskutinio klausimo. Tikrai labai sunkus klausimas. Mes kalbame ne apie mokslinių tyrimų nepriklausomumą, bet apie žinių panaudojimą Europoje. Tiek daug Europoje profesorių, kurie skina visokius apdovanojimus, tačiau pramonė tuo nepasinaudoja. Didžiosios Įmonės stato savo gamyklas, nežinia, kokiame pasaulio pakraštyje, bet nesinaudoja mūsų žiniomis. Taigi ne tai yra klausimas. Ar pramonė tuo pasinaudoja, bet tai yra bendradarbiavimo bėda. Ir labai pozityvus tas jūsų pasiūlymas. Mano supratimu yra kitas svarbus dalykas regionų pozicija stiprėja. Nes pradžioje šitas konsorciumas buvo kurtas pagal tą mm, vertikalinį e, kūrimo modelį ir, kaip sakant, buvo tik tai, nubirėdavo tik tai trupiniai. Tuo tarpu dabar, kai žvelgiame į regionų partnerius, kaip e, kalbėjo ponas Bogovičius, kai kalbėjo apie Sloveniją, tai akivaizdu, kad tikimasi gražos nuo investicijų. Aš investuoju ir tikiuosi, kad tos investicijos atsipirks, ar tai būtų žemės ūkis, ar e, naujos medžiagos, nesvarbu koks tai bebūtų sektorius. Tai tada jūs galite įsitikinti, koks svarbus yra decentralizuotas lėšų valdymas. O tai reiškia, kad tie, kurie nori dirbti biologinės pramonės sektoriuje, jie gali, taip sakant, iššokti į traukinį ir rasti partnerių apsikeisti žiniomis e, ir tiesiog įsilieti į šitą naują ekonomikos šaką. Taip, nuomonėje tikrai pabrėžta, kad e, šitas valdymas negrindžiamas centralizuoto valdymo principu, siekiant įtraukti mokslinius tyrimus e, ir plėtrą. Pavyzdžiui, pernai Bratislavoje vyko susitikimas su naujosiomis valstybėmis narėmis, kurios aiškiai pasisakė už biologinę pramonę, kuri gali būti plėtojama įvairiose sritise bei vietose, ne tik, pavyzdžiui, didžiosiuose miestuose. Tai yra džiugi žinia. Ir dar vienas pastebėjimas girdėjau, kai Bogovičius sakė, kad mums reikėtų bendradarbiauti su ITRE komitetu. Gera mintis, bet mes su koordinatoriais kalbėjome dėl žaliųjų pasiūlymo parengti pranešimą savo iniciatyvą. Ir tai išryškintų regionų vaidmenį. Mes galėtume parengti tokią pranešimą savo iniciatyvą ir tai ne tik energetikos sektoriaus klausimai, tai yra naujų medžiagų e, kūrimas, tai yra geresnis e, atliekų valdymas, tai yra žiedinė ekonomika. Ir po praeito savaitgalio, kaip žinome, Trumpas pareiškė, kad jisai neratifikuos Paryžiaus susitarimo. Ir Merkel pakomentavo paprastai, kad Europa savo atsakomybę prisijima. O ką tai reiškia? Kad reiškia, kad Europa um, per artimiausius metus įsipareigoja bendradarbiauti pramonės sektorius, mokslininkai ir tuo remti savo požiūrį. Ačiū, ar yra dar kokių parlamento narių norinčių kalbėti? Ne. Kągi, tai tuomet žodį suteiksiu Valdemarui Kutui, kuris yra Europos komisijos atstovas. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Bogovičiui, taip pat dėkoju ir Nistelrojui, kuris yra vienas iš šios iniciatyvos pradininkų. Iniciatyva prasidėjo prieš keletą metų. Taigi, ačiū, kad jūs suvokite, koks yra verslo kontekstas šią iniciatyvai. Komisija neprašo daug, mes tiesiog norime, kad pramonė prisidėtų prie iniciatyvos vykdymo biudžeto, bet taip pat ir jos įgyvendinimo. Tai mūsų supratimu tai yra tiesiog e, techniniai pakeitimai ir džiugu, kad jūs juos palaikote. Aš taip pat noriu pakomentuoti apie biologinės pramonės vertę ekonomikos e, kūrimui. Prieš dvi savaitės buvo paskelbtas pranešimas apie biologinės pramonės svarbą region, regionams. Ir e, regionams, kuriuose ekonomika yra grindžiama biomasė. Tai yra įvairios e, išteklių e, rūšis, atlikos, ir į, į kitos e, kūro rūšis ir Vokietija, Prancūzija, Italija ir kitos šalis e, patvirtino, kad e, biologinė ekonomika tikrai yra reikšminga ir gali suvaidinti savo vaidmenį biologinės e, pramonės e, sektoriai tikrai neįkvoja jokių išteklių. Yra gaminamos net ir trašos, yra išgaunami iš įvairiausių išteklių baltymai ir kitokios reikalingos medžiagos, e, pavyzdžiui, gaminti plasmasį ir panašiai. Taigi tai yra tas pats kaip ir naftos perdirbimo įmonę, kuri gamina įvairiausių produktų. Taigi labai svarbu, kad biologinės pramonės sektoriui būtų sukurtos prielaidos veikti, funkcionuoti ir kad tos prielaidos būtų geresnės nei iki šiol. Ačiū Jūsų paramą. Ačiū ponas Bogovičius. Dėkoju. Džiaugiuosi tuo, kad kalbame ir susikalbame tą pačią kalbą. Mes puikiai žinome, kad pramonė yra labai svarbus elementas čia. Energetikos sektoriuje ir kitose sektoriuose tos tokio pobūdžio įmonės yra labai svarbios, nes galime perdirbti e, iškastinius e, išteklius, paversdami juos kitais. Be abejo, negalime atliekų pervežti didžiausius atstumus, tad turime spręsti problemas vietoje. Taip pat mes galime supaprastinti šią procedūrą ir kai kas turi jau savo specifinių projektų. Svarbu nepasimesti biurokratijos ir administravimo džiunglėse. Manau, visi siekiame to paties tikslo. Tad puiku, kad mūsų pozicija daugmaž tokia pati. E, buvo pasakyta, kiek kada galima teikti pakeitimus. Įtrė yra e, tas komitetas, kuris spręs iš esmės tuo klausimu. Tai yra paskutinis nuomonės e, pranešimas ir e, mes žinome, kad bus ketinama renkti klausimą šią temą bus kalbama apie svarbius iššūkius mūsų komitetui. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū. Iš tikrųjų pasitikslinsime galimybės dalyvauti šiame klausime. Iš tikrųjų, regionams visi šie sprendimai yra labai svarbus. Mes nekalbame čia apie vienos ar dviejų ar dvidešimties įmonių problematiką. Taip, bet čia yra didžiulė galimybė visiems regionams pasinaudoti turimais ištekliais, kurie kol kas dar nėra ištekliai. Kol kas jie gal labiau yra, tai, tai labiau yra problema negu ištekliai, bet ta problema ištekliais gali virsti. Tad regioniniai plėtrai tai būtų labai svarbus dalykas. Ačiū už parengtą nuomonės projektą, jis tikrai puikus. Pakeitimus galima teikti iki birželio pirmos dienos. Birželio 20 balsuosime komitete ir teiksime nuomonę IMKO komitetui. Kitas klausimas mūsų darbotvarkė yra keitimasis nuomonėmis su aukšto lygio grupės su paprasnimo Europos struktūrinių investicijų fondų paramos gavėjams klausimais. Ponas Simkavas turėtų pasisakyti, bet jo kol kas reikisi dar nėra. Okay, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos. Mūsų kitas, arba tokias klausimas, kaip jau skuria keitimas į nuomonį viso ponu Simkalas, kuris yra aukšto lygio grupės vadovas, kur sprendžiami klausimai susijęs su to, kaip supaprastinti taisyklės inf, e, e, investicinių paramos fondų gavėjams. E, ši aukšto lygio grupė buvo sukurta 15 metų Liepos mėnesį grupės. Tikslas yra konsultuoti Europos komisiją dėl to, kaip sumažinti administracinę ir biurokratinę naštą. Grupė bus sutikusi devynis kartus, paskutinį kartą gegužė 16 dieną šiemet. E, Liepos 11 dieną bus planuojamas kitas susitikimas. Kalbam apie daugelį supaprastinimų aspektų, pavyzdžiui, į valdyseną, prieiga prie fondų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir finansinių priemonių panaudojimas. Taip pat galvojama, kaip pagerinti pasidalijamą valdyseną ir kaip tikslingiau išleisti ES fondų lėšas. Kita sustikima bus kalbama apie tai, kas svarbu po 2020 metų. Ponas Simkalas yra buvęs Europos komisijos vicepirmininkas. Šiandien jis svečiuosi mūsų komitete. E, Aukštargio grupės susitikimų programa ta rengiama. Vasario 16 metų vasaris jau buvo atvykęs. Na ir džiugu, kad šiandien pas mus apsilankė. Galėsime detaliau pakalbėti apie grupės darbą. Ir jis šiandien galbūt jis mums papasakos plačiau apie tai, kokios tos darbo grupės išvados galėtų būti. Pirmiausia žodis ponui Kalas, kad tartų įžanginį žodį, o paskui suteiksiu galimybę komiteto nariams pasisakyti, užduoti klausimus, komentuoti. Ir tikiuosi, kad diskusija bus tikrai įdomi. Pone Kalas, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū už šią sudarytą galimybę diskutuoti šią tokią svarbę savalaikę temą. Prieš dviejus metus sutikau vadovaučiai aukšto lygio grupiai su paprasnimo klausimais, kuri, kaip žinote, yra labai komplikuotas reikalas. Tai padariau dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, aš manau, kad pasidalyta valdysena sanglaudos politikos rytyje turi didžiulę naudą, tai gerina mūsų žmonių gyvenimą. E, e be abejo, e, ekonominės krizės e, padariniai buvo siaubingi, bet svarbu, kad biurokratinių e, kliūčių visokių naudos paramos gavėms būtų kuo mažiau e, ir kad įgyvendinamos nuostatos būtų kuo sklandžiau. Mūsų grupė yra sudaryta iš 12 nepriklausomų aukšto lygio ekspertų. Turime ekspertą, kuris uh, E, pavyzdžiui, yra dirbęs valdysenos struktūrose ilgą laiką, tai yra taip pat e, tarp jų ir partnerių iš mažų ir vidutinių įmonių, e, partnerystės principus išmanančių praktikoje žmonių, yra tokių kaip aš, labiau politikų, yra dar vienas Europos parlamento narys. Jis buvo biudžeto komiteto narys kaip tik, kai aš rengiau biudžeto vykdymo patvirtinimo dokumentus. Na, tad diskusijos vyka tikrai intensyvus. Šis platus spektras ekspertų mums leidžia teikti rekomendacijas, kurios yra realistinės, konkrečios, e, remiamasi e, patirtimi to, kas suveikė praeitįje, o kas nebuvo labai tinkama. Tai padeda keisti politinę naratyvą ir padeda atkurti pasitikėjimą tarp įvairių veikėjų, tiek regioninių, tiek vietinių, tiek ES lygmenių. Visa tai yra būtina, kalbant apie ES fondas, fondus, jų panaudojimą sėkmingą. Nes vis daugiau ir daugiau yra kalbama apie atskiras detalės. Ir Kuo labiau apie tai diskutuojame, tuo labiau įsitikinu, kad žmonėms trūksta pasitikėjimo. Jie stengiasi ieškoti kokiu nors praėjimų aplink vietoj to, kad pasirinktų tiesų kelią ir kad kreiptųsi ten, kur tą reikėtų daryti. Dėl to mes pasiūlėme gairias ir būtent dėl to dabar vien sanglaudos atveju mes 600 puslapių teisės aktų esame parengę, tiek jų yra oficialiajame biuletenėje, 5000 puslapių gairių e, yra parengta ir kitais dar klausimais. Mes suprantu, kad e, ta, tos informacijos yra tiek, kad tulam paramos gavėjų ar administraciniai struktūrai sunku tiek ir perskaityti. Na, gyvenimas vis sudėtingesnis ir tos problemos e, at, kartais atrodo didesnės, negu numatė tų gairių rengėjai. Mes vienas kitų netikim aklai. Mes sakome, kad kartais reikia atsiversti ir peržiūrėti ir sutartis. Bet nutinka ir taip, kad klausimų atsirado daugiau negu atsakymų. Tai irgi yra pavojinga idėja, kai nepasitikima vienas kitu. Vis atviriau kalbama apie tam tikrus dalykus. Bandoma sakyti, kad reikėtų gal atsisakyti pasidalytos valdysenos modelio. Ir sakoma, kad sprendimai turėtų būti e, paimti iš valstybių narių kompetencijos srities ir kad tai turėtų daryti centrinės struktūros. Na, iš tų visų diskusijų padariau išvadą, kad vietoj to, kad kalbėtume apie mikromanagementą, mikrovadybą, mums reikia daugiau subsidiarumo. Turime kurti pasitikėjimą. Valstybės narėms Europos komisija turėtų palikti daugiau veiksmų uh, laisvės, nes būtent valstybės yra arčiausiai iškylančių problemų ir geriausiai žino, kaip jas spręsti. Paprastesnės taisyklės turėtų būti, turėtų būti mažiau, tačiau turėtų būti labai pavyzdingai taikomos visose valstybėse narėse, taip kaip nacionaliniai teisės aktai. Aukšto lygio grupėje mes tengiamės parodyti, kaip paprasti tie modeliai galėtų atrodyti. Na ir tą trumpą apžvalgą pradėsiu nuo to, ką pasiūlė mūsų grupė ir ką nuveikė Europos komisija 2014-2016 metų laikotarpiu. Įgyventinimas jau yra prasidėjęs, mes turėjome elgtis atsargiai, siūlydami pakeitimus, kurie galėjo pakengti taisyklių stabilumui, bet aš manau, kad mes e, elgėmės teisingai, siūlėme pakeitimus ten, kur jie įmanomi ir kurie aiškiai matomi. Antra, kalbėsiu apie mūsų E, idėją susijusią su laikotarpiu po 2020 metų. Parengėme specifinius siūlymus, rekomendacijas. Jie bus pabaigti renkti artimiausių metų. Na ir pabandysiu šiek tiek paminėti pavyzdžių, kamgi mes ten siūlome. 2014-2020 metų laikotarpis pirmiausia. Kaip jūs ko gero žinote, mes šešis pranešimus patvirtinome įvairiais klausimais į valdyseną, supaprastintos sąnaudos, finansinės priemonės, prieiga e, mažoms institucijoms prie finansavimo ir taip pat tai vadinamasis gold plating problematikos sprendimas. E, mes taip pat kalbėjome apie taisyklių stabilumą, tai yra esminis dalykas, nes be abejo užima laiko, kol sukūri tvarias sistemas ir taisyklės. Ir jeigu taisyklės keičiasi, bent kas septynerius metus. O kartais taip nutinka. Tai tuomet žmonės vengia naudotis elektroninės valdysenos teikiamais privalumais. Na, audimasis gold plating iš karto duoda rezultatų. Tai rodo, kad, siūlo, kad trūksta pasitikėjimo sistema ir kad sistema turi keistis, būtina atkurti pasitikėjimą valstybę teikti finansavimą. Dažnai tai rekomendacijos yra neteisėkuros pobūdžio, kai keičiamos taisyklės įgyvendinant sprendimus, tai tuomet atsiranda sumaišties ir vėlavimo. Mes manome, kad kai kurie teisėkuros pakeitimai e, buvo reikalingi. Na, džiaugiuosi, kad e, omnibusas apima daugelį siūlymų, kuriuos mes pateikėme ypač kalbant apie supaprastintas sąnaudas. Ten siūlymas yra ypatingai geras. Taip pat norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad paremė šios svarbius siūlymus. Ir aš manau, kad šį reglamentą omnibuso patvirtinsim greitai, jo galės pradėti naudotis valstybės narės. Neseniai regi komitete buvo kalbama apie sanglautos politikos tam tikrų blokų kūrimą, kad tai apimtų daug e, išdėstytų idėjų. Mūsų rekomendacijos susijusios su auditu yra vienas iš tų pavyzdžių, kai siūlymai gali būti neteisėkaros pobūdžio. 2014-2010 metais buvo e, skundžiamasi daugiausia dėl to, kad netiko žmonėms anksčiau egzistavusios taisyklės. E, buvo siekiama, kad e, gyvendinimo metu būtų numatyta daugiau prevencinių priemonių problemams spręsti. Nepriklausomumas taip pat svarbus principas, tačiau mes manome, kad būtina užkirsti kelią e, nuolatiniams taisymams, korekcijoms, nes tai neprisideda prie pasitikėjimo kūrimo. Mes manome, kad auditorių darbas turi padėti rasti tuos atvejus, kai reguliavimo, reglamentavimo yra per daug. Čia ta vadinamoji gold plating problema. Turime naudotis geriausią praktiką, kurią sukaupėme kitose programuose. Ir mes čia siūlome atsisakyti besidubliuojančių procedūrų. Po 2020 metų mes manome daugiausia dalykų jau bus nuveikta. Dabar matome, kad e, regionų plėtrai skirtos lėšos atnešė tos naudos, kurios buvo tikėtasi. ES investicijų biudžetas turi būti susijęs su aiškesnėmis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Taip pat svarbu užtikrinti didesnį skaidrumą. Vis labiau turi būti vykdomos patikros, turi būti efektyvesnės, profesionalesnės. Mes susidurėme su tokia situacija, kai visokių tikrinimų procedūrų yra per daug. Fondai E, dėl klaidų nepagristai kritikuojami, iš karto kaltinami sukčiavimu, nors kartais tai būna tik paprasčiausia klaida. Na taip, būtina e, e, tuomet per visus tuos metus, kad būtų išvengta galimų klaidų, buvo kūriama vis daugiau ir daugiau taisyklių regioninių ir nacionalinių lygmenių. Tai neprisidėjo prie pasitikėjimo kūrimo. E, tiesiog buvo siekiama sudaryti visas taisyklės, kad tos lėšus būtų tvarkomos kuo e, aiškiau, kuo teisėčiau. 2020-aisiais reikėtų mažiau taisyklių. Tai nereiškia, kad reikia perrašyti viską, kas buvo priimta iki šiol. Mes turime tiesiog pasakyti, kad tarptautinė formuluotė e, turi išlikti, nes bendrą supratimą sugriautų kitoks požiūris dėl įgyvendinimo. E, stabilumas yra svarbus dalykas. Mes manome, kad sistemos sukūrimas iš naujo nebūtų teisingas dalykas po septynių metų. Turime pasakyti, kad dabar nuo institucinio požiūrio perėmė prie nuolatinio e, požiūrio ir remiamės taisyklėmis, kurios numatytos ir finansinėme reglamente. Pirmiausia, reikia supaprastinti tai, kas yra supaprastinama. Pavyzdžiui, taisyklės dėl pajamų gavimo, dėl geografinio tinkamumo, dėl finansinių priemonių. Tai yra mūsų tikslas numeris vienas. Mes nenorėtume uh, turėti daugybės taisyklių, mes kalbame apie gairias, kurios neturėtų būti našta, būt, kurių gyvendinimą būtų nesunku patikrinti proceso metu. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra uh, horizontalių taisyklių taikymas visiems, tai pavyzdžiui, valstybės pagalbos taisyklės. Dabar taisyklės šios nėra numatytos sanglaudos reglamente. Tokie dalykai kaip horizontas 2020 ar IFCI turėtų būti tie dalykai, kur bus rasti sprendimai naudingi visiems paramos gavėjams. 2014-2020 e, svarbu šią problemą išspręsti. Mes sakėme, kad ateityje šis klausimas taip pat bus e, aktualus, nes projektai bus panašus ir svarbu, kad valdymo modelių būtų laikomasi. Kontrolės ir audito sistema. Vieningas auditas skamba gražiai, tačiau kai pažvelgime į statistiką, matome, kad dauguma projektų niekada taip ir nesulauks jokio audito dėl principinių dalykų. 0,1 procento operacijų tik yra tikrinamas. Tuo tarpu e, audito struktūros audituoja taip pat ne visus projektus. Kai žmonės skundžiasi dėl audito, jie paprastai skundžiasi dėl vadybos tikrinimų. E, tai yra taikoma gal 20 procentų projektų e, visos nacionalinės struktūros kompetitingos turi atlikti savo darbą. Mums E, reikėtų, kad nebūtų tokios grėmėsiškos užtikrinimų procedūros. Svarbu turėti ne tik de facto taisyklės, tiesiog turi, palengvinami jas pasiektume didžiulės pažangos. Valdymo struktūrų neturėtume prašyti atmesti visko, kas jau buvo nacionalinių struktūrų sukurta. Na, e, tiesiog turime pasižiūrėti, kaip elgtis geriau. Na ir paskutinis dalykas tai yra diferencijuotas požiūris Jis nebus paremtas kalnais pinigų skirtais kokiam nors projektui. Svarbu, kad čia būtų pripažįstamas aiškus subsidiarumo principas ir jo gyvendinimas. Visi turėtų žinoti, kad jeigu iš pradžių e, reikiamų sąlygų paramos gavėjas neįgyvendino, tai dar nereiškia, kad ES lygmenių turėtų būti priimti sprendimai visam, visiems laikams. Tiesiog reikėtų, kad užtvir, įtvirtintas tinkamos valdysenos lygis ir kad būtų ištaisytos klaidos. Viešųjų lėšų panaudojimo mechanizmai jau egzistuoja ir ne tik ne Europos, ES biudžeto kontekste. Mes norime, kad lėšus būtų skiriamos pagal nacionalinės taisyklės, pagal tinkamas audito taisyklės ir kad auditui būtų taikomi tarptautiniai standartai valstybės narės ir regionai turėtų būtent susikaupti labiau prie konkrečių užduočių. Reikėtų apriboti kai kurias politikos sritis, kur bus naudojamos lėšos. Subsidirumo principų paremtas supaprastinimas nereiškia, kad atskaitomybės bus mažiau už viešuosius pinigus. Tiesiog siekiama bus užtikrinti efektyvesnę kontrolę kuo daugiau valstybių narių ir regionų. Tai padės atkurti pasitikėjimą, valstybės narys Europos komisija galės sustelkti prie esminių dalykų ir pasitikrinti, kaip e, naudojami ES resursai, kad jie nepatektų nereikalingiams dalykams atlikti. Patikimos išlaidos turėtų būti tas dalykas, kuris naudos atneš iš karto. Tuo pat metu dabartiniai teisės aktai būtų pravalyti nuo to nereikalingo sudėtingumo. Jų reformulavimas būtų teigiamas dalykas, nes kiti galėtų greičiau suvokti, ką reikia atitikti ir kaip viskas turi būti gyvendinta. Na ir tikime savo išvadas dėl e, situacijos po 2020 metų pateikti artimiausiomis savaitėmis. Mes Manome, kad ši sistema, SIF sistema gali būti reikšmingai supaprastinta. Tikiuosi, ponia pirmininkė, ponia Mikhailova, kad jūs e, sus... Liepos 11 taip pat dalyvausite mūsų grupės susitikime, kur diskutuosime dėl išvadų. Po 2020 metų teisės aktų kuriejai turėtų pateikti labai aišku pasiūlymą. Tikiuosi, kad Europos komisija nesileis čia ilgą teisėkuros procedūrą. Dėkuoju uždėmesi. You, my... Ačiū. Pirmas kalasai, tikrai man bus labai malonu Liepos 11 dieną dalyvauti posėdėje. Tik tai noriu priminti, kad tai jūsų darbo grupės posėdžio pradžioje dalyvavo mūsų komiteto atstovas ir jisai jau yra dalyvavęs posėdė, bet aš pati dalyvausiu Liepos 11. Dabar kolegoms žodis, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir ponui Kalui. Kalas už pranešimą. Aš esu omnibus procedūros pranešėja. Aš manau ir jūs jau apie tai išnekėjote, kad 2014-2020 metų laikotarpį mes turime labai neblogų pasiūlymų dėl sanglaudos politikos. Mes dėl to tarėmės ir savo pranešime aš kaip tik ir susitelkiau ties pakeitimais susijusiais su sanglaudos politika ir su pakeitimais, su kitais pakeitimais. Strasbūrė mes buvome susitikę ir į kurį mūsų šaukė ponė Kreslė kartu su kitais šešėliniais pranešėjais. Aš nustebau, kad ji pasakė, jog nežino, ar biudžeto pakeitimai įneš kažką teigiamo ar neigiamo Man atrodo, kad tai neš labai daug sumaišties, galbūt e, komisija irgi negalės pritaikyti naujų taisyklių taip, kaip jai norėtųsi pritaikyti, o žmonės, kurie atsakingi už vykdymą valstybėse narėse, taip pat bus gerokai sutrikę. Aš nu, labai nustebau, kad sanglaudos politikoje numatomi pakeitimai e, Kaip Jūs vertinate, kaip, kokie čia bus pakeitimai, ar tai bus e, teisės aktų, nes tai yra teisės aktų pakeitimai, kurie labai toli siekia. Kaip Jūs manote, ar tai E, duos kažkokių teigiamų poslinkių ar sukels dar didesnį chaosą negu dabar. Ačiū toliau, ponė Maletič. Ačiū. Labai įdomus pristatymas. Susipažinome, kas jau nuveikta, kas taip pat siūloma ateičiai. Labai džiugu, kad jūs kelis sikius kalbėdamas užsiminėte apie pasitikėjimą. Nes tai ir yra pasitikėjimo tarp komisijos ir valstybių narių aspektas arba pasitikėjimo tarp valstybių ir kitų subjektų. Nes visuomet kyla abejonių, ar kiti elgesi teisingai. Ir tame, tose gairėse, kurios sudaro penkis tūkstančius puslapių, tai tikrai sunku susigaudyti. Ten yra visi paaiškinimai, kaip veikia Europos fondai. Taip pat jūs minėjote į valdyseną. Tai irgi labai svarbu. Turėtume pagalvoti, kaip plėtoti e sąnglaudą ne tik tarp valstybių narių bei komisijos, bet taip pat ir kiekvienos valstybės viduje, kad galutiniai paramos gavėjai neprivalėtų siūsti kiekvieno dokumento įgyvendinančiai institucijai, bet e, tiesiog e, sistemoje galima būtų rasti visą reikalingą informaciją. Mes pasisakome už pigesnių sąnaudų sprendimus. Turime omnibuso pasiūlymą, bet vis viena auditoriai vis dar audituoja indėlius, bet ne rezultatus. O tokiu, tokia perspektyva ir vertinami, vertinamas kiekvienas projektas. Todėl valstybės yra bejėgės pakeisti tokią auditorių poziciją ir tai nėra gerai. Ačiū, toliau ponas Van Miltenborgas. Ačiū pirmininkė, ačiū Kailosui už pristatymą. Aš noriu pasveikinti juos ir kitus aukšto lygio grupės narius už neblogą nuveiktą darbą. Turiu kelis klausimus. Džiugu, kad jūs e, kalbate apie didesnį stabilumą. Taip e, nėra reikalo per kiekvieną kadenciją keisti visas taisyklės, turime veikiau kalbėti apie stabilumą ir taisyklių aiškumą. Dabar dėl valdysenos ir audito. Jūs kalbėjote apie vieną audito sistemą. Bet e, yra ir kitas dalykas - diferenciacija, kriterijai, apriptis. Gal galėtumėte apie tai pakalbėti plačiau? Ar ateityje būtų įmanoma turėti e, kelias audito arba kontrolės sistemas valstybėse narėse? Ir e, kas leistų atsekti, kaip yra panaudojamos lėšos. Tai yra pirmas mano klausimas. Antras klausimas Mes labai daug diskutavome parlamente apie sinergijas ir ruošiamės parengti rekomendacijas, kaip tas sinergijas tarp Europos struktūrinių investicinių fondų ir kitų Europos programų stiprinti. Turiuomenė, pavyzdžiui, Horizontą 2020. Ir mano paskutinis klausimas, kaip sustiprinti e, bendro valdymo principo įgyvendinimą. Ar mm, mums reikėtų šio principo įgyvendinimą tęsti, o galbūt mums reikia išplėtoti Elksenos kodeksą. Kokios būtų jūsų pozicija visai šiais trim klausimais? Dėkoju, pane Damato. Ačiū pirmininkė, Ačiū pirmininkė Kalasai, kad atėjote į mūsų posėdį. Žinome, kad nuo 15 metų spalio mėnesio jau dirbate prie šitų supaprastinimo klausimų. Mes taip pat e, susipažinome su ne viena jūsų parengta rekomendacija. Dabar turiu du klausimus. Jūs turite nemažai patirties, jau nemažai nuveikite šioje srityje. Ir ką Jūs manote apie tai, kad reikėtų nustatyti eksantę sąlygas dėl partnerystės? kaip, e, pavyzdžiui, įvairūs subjektai bendradarbiautų viename projekte. Žinome, kad yra partnerystės e, kodeksai su tam tikromis prievolėmis, bet taip pat ir žinome, kad e, kai kurie, sakykime, mūsų rinkiminių apylinkių apylinkėse veikiantis ūkio subjektai labai pro pirštų žiūri į šitas sąlygas. Taigi, ar nevertėtų tokių eksantės sąlygų, kurias reikėtų paskiau po sutarties sudarimo patikrinti? Gal tai būtų ir pagalba leidžianti įsitraukti ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios kol kas jaučiasi nustumtos į šalį. Dar šiek tiek e, norėčiau pakalbėti apie taisyklės, Europos fondų taisyklės. Nes e, Mūsų komitete aiškiai kalbame apie taisyklės ir tam tikras mm, programų centralizuot, kai kurį programų centralizuotą vykdymą, kuris nėra e, labai geras. Dėkoju. Ar dar turite klausimų? Gal Europos komisijos atstovai norėtų pasisakyti? Aš pasinaudodamas progą labai noriu padėkoti Kalusui, kad jisai pakvietė mus į šį susitikimą ir taip pat uh, už tai, kad jisai surengė tokius įdomias diskusijas dėl dabartinio laikotarpio ir būsimojo laikotarpio. Kaip teisingai pastebėjo panas Kalasas, nemažai aukšto lygio grupės pasiūlymų jau yra įtraukti į omnibus pasiūlymą dėl supaprastintų e, sąnaudų. Taip pat įtrauktas, įtrauktas pasiūlymas dėl elektroninių dokumentų pateikimo ir tą ruošimės taip pat padaryti artimiausioje ateityje. Pavyzdžiui, rekomendacijos dėl audito arba nacionalinių auditorių irgi buvo įtraukti į omnibuso pasiūlymą. Auditoriai taip pat bus įtraukiami į vertinimo procedūrą. Tai nebuvo pabrėžta. Iš tiesų, tie auditoriai e, turėtų prisidėti prie identifikavimo procedūros. Tai nėra jų pirmoji pareiga, ir jie to dar nemoka daryti, bet jie išmoks. Tai nėra e, labai reglamentuotos procedūros, bet e, tiesiog auditoriai neturės kito pasirinkimo. Tai nėra kažkokia jiems bausmė, bet e, toks bus jų darbas. Ir taip pat lauksime rekomendacijų dėl laikotarpio po 20 metų. Mes e, aukšto lygio grupiai pateikėme savo atsakymus, savo prognozes ir labai tikiuosi, kad jūs e, susipažinsite su šitais mūsų pasiūlymais ir juos įtrauksite į savo grupės darbą. Mes jau dabar dalyvaujame aukšto lygio grupės darbe Tai nėra lengvas e, darbas, nėra lengva užduotis, bet e, tikimės prisidėti prie diskusijų. Ačiū, ačiū Jums už Jūsų pastabas. Kągi, nemažai įdomių klausimų. Taip, žvelgiame į ateitį po 20 metų. Mes regijai komitete taip pat e, rengdami omnibuso pasiūlymą irgi suformulavome labai konstruktyvų pasiūlymą, konstruktyvę poziciją, kaip turėtų būti e, keičiamas 14-20 metų reglamentas. Aš pati noriu užduoti klausimą. Tikrai nesitikiu, kad komisija sureaguos dėl po 20 metų pasiūlymų. Susidaro įspūdis, kad mes neturėtume kalbėti apie tą laikotarpį, tarsi tai būtų tabu, bet mes komitete apie tai drįstame kalbėti ir kaip tik ir noriu paklausti, ko tikitės į ar iš artimiausio jūsų aukšto lygio grupės posėdžio ir kokias e, rengėte rekomendacijas. Ačiū nariai, ačiū pirmininkė. Jūs paminėjote tikrai daug labai jautrių aspektų mūsų darbe. Ir pradžioje norėčiau ir jums, ir savo priminti, kad šita grupė skirta tiesiog gavėjų vardu e, supaprastinti taisyklės. Mes į kiekvieną posėdį kviečiamės įvairiausius um, paramos gavėjus, kurie mums detaliai e, pristato įvairiausią informaciją. Tai tos visos smulkmenos ir procedūros, kurios mums yra žinomos. Bet dabar perėsim jau ir į kitą diskusijų etapą ir kalbėsime apie platesnius dalykus. Jūs čia kaip tik ir paminėjote gana įdomių dalykų. Pavyzdžiui, finansinis reglamentas. Tikrai noriu padėkoti poniai Gressler, su kuria mes uh, su kuria mes bendradarbiavome dar, kai aš buvau atsakingas už biudžeto formavimą Europos komisijoje. Mes tada gerokai sustipriname išlaidų kontrolę. Ir nustatėme aukštą paklaidos laipsnį, lygį. Koks tas lygis yra aukštas ir primtinas. O dėl to, kiek žinau, vyksta diskusijos dar ir dabar. Ką dabar galime laikyti toleruotiną paklaidos toleruotinų lygių. Tai akivaizdu, kad dėl to vyks karštos politinės diskusijos, nes mes dirbame prie Europos struktūrinių investicinių fondų bei e, sanglaudos fondų e, reformavimo ir finansinis reglamentas yra kaip viso to pagrindas. Todėl viskas priklausys nuo jų, nuo jūsų čia posėdžiaujančių parlamente. Rezultatas yra jūsų rankose. Aš tik tai noriu pabrėžti, kad viena vertus yra tos šalis, kurios finansuoja ES ir jos tikrai labai nori, kad išlaidos būtų kontroliuojamos. Tuo tarpu kita šalių dalis, kurios, sakykime, ne iki galo suvaldo tos finansus, nėra patenkintos e, naujomis taisyklėmis. Taigi Europos komisijos arba valstybių narių e, institucijos tikrai nėra, nebijo padaryti klaidų, bet akivaizdu, kad e, turime nustatyti tos toleruotinos rizikos lygį. Kaip matematiškai tą padaryti, neturiu atsakymo, nes tai yra politinis e, apsisprendimas, kaip ir beje kiti dalykai, kuriuos jūs minėjote. Pavyzdžiui, bendras valdymas, shared management. Irgi čia nėra kažkokios matematinės formulės. Turime e, centralizuotą sprendimų prieimimą ir valsty, sprendimų prieimimą valstybėse narėse. Ir tarp to turime balansuoti diferenciacija pagaliau, apie kurią jūs kalbėjote. Mes grupėje irgi dėl to jau išsamei diskutavome, ką daryti su lėšų atsekamumu. Tai tarsi apibrieštų jūsų gebėjimus panaudoti lėšas ir tas lėšas gauti. O sakykime, kiti, kurie e, negali pateikti įrodymų apie lėšų panaudojimą, irgi pretenduoja į lėšų gavimą. Ir kur tas pasitikėjimas tada? Mes apie tai tikrai kalbėjomės, svarstėme ir galvojam, kad diferenciacija kai kuriuose valstybėse narėse yra, nes, pavyzdžiui, Austrai pateikė labai įdomų pasiūlymą, kaip viską reikėtų e, spręsti, bet mes iš e, savo grupės priem išvados, kad ta diferenciacija, į tą diferenciaciją reikia papildomų taisyklių, kurios e, yra reikalingos tam pasitikėjimui. Tai prisipažinsiu, kad nežinau, kuo baigsis finansinio reglamento e, diskusijos ir ar bus e, apčiopiami rezultatai, bet tikimės, kad taisyklės bus paprastesnis. Į valdyseną. Įdomi diskusija, klausėmės e, įvairių suinteresuotų subjektų, nes e, akivaizdu, kad čia stinga stabilumo. Jeigu yra kuriama sistema ir apsisprendžiama naudotis e-valdysenos priemonėmis, tai tai yra investicija. Ir negalima šokti prie kito sprendimo priemus jau vieną sistemą. Taigi reikia stabilumo. Bet yra ir kitas, e, sakykime, įsimokslinimo e, žinių lygis. Paramos gavėjai neturi įgūdžių pasinaudoti tomis galimybėmis. Ir jeigu jie jų neturės, tai ir negaus paramos. Bet čia matome didelę supaprastinimo maržą. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse yra nuveikta daug, turiuomenė ir savo valstybę. Buvo įgyvendinami net komisijos pasiūlymai. Taigi tas stabilumo aspektas yra tikrai reikšmingas, todėl mes siūlome sumažinti gairių apimti skaičių. Yra 5000 puslapių tose gairėse. Ir norime tiesiog sušvelninti riziką tokiu atveju, jeigu stinga pasitikėjimo. Jeigu, sakykime, institucijos nedrįsta priimti sprendimų. Trūksta gairių. Komisija tas gairias parengė. Ir dabar tos naujos gairės problemų neįsprendžia, bet sukuria tik tai naujų. Mūsų pagrindinė mintis buvo ta, kad e, galbūt e, į mūsų gairias reikia įtraukti visas tas gairias įmanomas. Ir tiesiog būtų puikus savadas. O tada tai liktų interpretavimo aspektas. Galbūt ir išspręstų visas bėdas, bet mes atvirkščiai norime, kad tų gairių būtų kaip įmanoma mažiau. Ir žinote, kad, pavyzdžiui, kai kurios rytise be tų gairių net neįmanoma apseiti. Tai Čia tikriausiai pačioms valstybėms reikės apsispręsti, kur tų gairių reikės, kur ne. Dar kitas įdomus e, pono Miltenbergo klausimas dėl įvairių fondų ir į skirtingų taisyklių. Sakykime, jūs esate maža ir vidutinė įmonė arba paramos gavėjas, kurius ir pateikia paraišką į kelis fondus, pavyzdžiui, regioninį fondą į horizontą 2020 ir paskiau suprantate, kad yra kažkokie skirtumai. Tai mes e, savo grupėje suformulavome pasiūlymą komisijai ir kitiems teisėkur, kitoms teisėkuroms institucijoms ieškoti tam tikros sinergijos. Taip, tie fondai net ir politinė prasme yra skirtingi. Ta galiu pripažinti. Yra skirtingos politikos, skirtingi niuansai, bet yra procedūriniai dalykai, kurie mūsų supratimu, dievaži, turėtų būti vienodi. Komisija irgi yra diskutuojama dėl minties, kad galbūt galėtų būti tik vienas fondas su vienomis taisyklėmis, bet tokiu atveju tas fondas tikrai būtų milžiniškas, gigantiškas. Dėl pilietinės visuomenės. Na, gal aš čia ir komisijos vardu šitą pasakysiu, kai buvau atsakingas už biudžetą, tai paprasta prielaida. Politinė vis, pilietinė visuomenė turėtų būti įtraukta į procesus. Kaip? Čia jau kitas klausimas. Aš, aš pats prieštaravau minčiai, kad e, nebūtų pilietinė visuomenė nustumta į šalį. Tačiau e, Kolegos iš sveikatos apsaugos e, srities priekaištavo, kągi dabar teks daryti, kai tų partnerių yra 60, kurie net neatstovauja vienos srities ir galbūt nėra draugai tarpusavyje. Tai čia mes negalim kalbėti vien tik apie atsakomybės klausimą. Turime kažkokios pusiausvėros ieškoti. Ir čia matematika vėl ne, neišspręs visko. Jeigu sprendimų priemėjas gali būti apkaltintas tuo, kad jisai nepaiso prietinės visuomenės nuomonės, tai yra žinoma blogai, juk jisai turi tam, tikrą, tam tikrus įgaliojimus ir prievolę paisyti tos visuomenės nuomonės. Bet Taip pat reikia e, nepersistengti. Pavyzdžiui, mūsų grupės nariai pavyzdžiui, užmesgi pakankamai konstruktyvų bendradarbiavimą su urbanistikos e, ekspertais ir tai pasiteisinimu. Kitas klausimas buvo užduotas dėl centralizuoto ir bendro valdymo. Buvo pasiūlymų apskritai atsisakyti bendro valdymo ir viską grįsti tik tai centralizuotų valdymų. Žinoma, kai yra dideli infrastruktūros projektai, tai tas logiška, pasiteisina. Dideli pinigai, dideli projektai, tarp valstybiniai, kelios valstybės, valstybės Tai viskas aišku. Centralizuotai valdyti geriau. Bet kai kalbame apie tą bendrą valdymą ir subsidiarumą, tai net ir mūsų grupės nariai pasisako, kad mes turime e, kalbėti apie subsidiarumą, apie pasitikėjimą tarp valstybių ir E, Europos institucijų. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai štai tokie būtų mano pamastymai, atsakymai jūsų klausimus. Šiek tiek būkštau, kad šita darbo grupė galbūt nesugebės generuoti novatoriškų minčių, idėjų, bet kaip buvęs politikas ir vykdomosios valdžios atstovas galiu konstatuoti, kad tie pasiūlymai tikrai gali būti praktiškai gyvendinami komisijai ir naudingi parlamentui. Ačiū. Dėkoju, ponė Galas. Regijų komiteto narių vardu ačiū Jums už situacijos pristatymą, už atsakymus į klausimus. Linkime Jums didelės sėkmės tame paskutinėme sustikime. Ačiū už atliktą darbą. O dabar tęsime darbą toliau. Baigiame mūsų viešą posėdžio dalį ir dabar norėčiau pakviesti koordinatorius. Ir darbą teskime iš karto. Ar tiktų jums toks scenarijus? Ar koordinatoriai?